Colleagues, shall we start? Kolegos, pradėkime. Sveiki. Pone pranešėjau, kaip šiandien jaučiatės? Lisabonos diena šiandieną sveikinu. Kolegos, gal susėskime? baikime pokalbius tarpusavyje arba jeigu norite kalbėtis, tai išeikite iš salės. Um, the, uh... Prieš pradedant nagrinėti darbo tvarkės klausimus, prisiminkime, ką šiandien sutarėme iš ryto. Jeigu norime rytoj ryte gerai pakalbėti apie Lisabono stoties įgaliojimą, e, keliaivių duomenų įrašus ir SWIFT, tai mums reikėtų, kad teisės tarnyba parengtų raštą ir išdėstų, kokia yra teisinė prasme situacija. Žinau, kad prašome to gana vėlai, bet manau, kad teisinė tarnyba jau turi minčių dėl tų, kokia yra padėtis ir galbūt mums galės uh, anglų kalba, parengti atmintinę per šį vakarą. Tokiu būdu galėsim pasirengti diskusijoms e, vyksiančioms ryt ryte. Ar kas nors yra čia iš teisinės tarnybos? Taip, ar kaip galvojat, galėtumėte mums parengti tokią atmintinę? Aš galiu tik tai perduoti jūsų prašymą, nes pakeičiu e, čia nuolas dirbantį kolegą, tai tik pasakysiu, kad informuosiu savo kolegas. Gerai. Tuomet šeštasis, septintasis darbo tvarkės punktai. Ne. Bet pirmininkė sako vis tik tai taip. Šeštas, septintas punktas. E, ilgalaikės vizos ir pranešimai pagal SIS. Taip pat e, asmenų su ilgalaikėmis vizomis judėjimas. Ponas Koelio yra pranešėjas, jis e, pateiks mums pas, e, savo nuomonę dėl ilgalaikių vizų. 15 spalio jau keitėmis nuomonėmis šiuo klausimu ir kaip aš suprantu, ponas Koelio dirba e, toliau su šešėliniais pranešėjais šiuo klausimu. Taip pat suprantu, kad Lisabono starties įsigaliojimas reiškia, jog visas paketas bus svarstamas pagal bendro sprendimo procedūrą. Taigi žodis ponui Koelio. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kaip ponė pirmininkė pasakė, pirmą kartą keitėmis, e, keitėmis nuomonėmis jau šio klausimu, taigi nebegrįšiu prie to, kas buvo pasakyta, tik norėčiau priminti Jums kai kurios svarbiausius dalykus. Mes dabar esame tokioje situacijoje, kai kitų metų balandžio 7 e, matysime įsigaliosiančius e, pasienio ir sienos kodeksus. Ir tai reiškia, kad C ir D vizų nebebus ir tokiu būdu problema bus išspręsta. O kokios problemos yra? Tai yra e, kliūtis žmonėms judėti tiems, kurie turi ilgalaikės Šengeno vizas. Kaip aš sakiau ir pirmą kartą, Norėtume, kad valstybės narės kur kas greičiau išduotų leidimus gyventi, bet kol kas taip nėra. Mes neturime kokiu nors teisinių priemonių priversti valstybės narės veikti greičiau. Taigi, kaip išspręsti šią problemą? Mums reikia turėti e, galimybę apibriežti planą B. Dėl to sveikiname Europos komisijos sprendimą, kurį jį mums pateikė. Mintis komisijos yra tokia. Problemą reikėtų spręsti e, tiems žmonėms, kurie turi ilgalaikės vizas, numatyti tam tikras galimybės e, laisvai keliauti po Šengeno erdvę. Kai pirmą kartą apie tai kalbėjome, aš buvau jums e, pateikusi pavyzdį. Paimkime tam tikrą pilietį, kuris galbūt turi ilgalaikę vizą, kuris mokosi Belgijoje. Ir e, dabar tas žmogus negali važiuoti į Niderlandus, pavyzdžiui, aplankyti biblioteką, kad pasirinktų medžiagos savo disertacijai, ar į Barceloną. Ne, savaitgaliu, pavyzdžiui, jeigu tas žmogus norėtų nuvykti, jis negali to padaryti. Taigi, žmonės yra tarsi įstrigę toje šalyje, kur laikinai gyvena ir negali niekur kitur išvykti. Aš manau, kad komisijos požiūris yra teisingas, tačiau yra keletas aspektų. Savo pranešimo projekte aš pabrėžiu saugumo klausimą. Jeigu e, leisime e, tiems, kurie turi ilgalaikas vizas laisvai judėti, reikia užtikrinti e, iš ankstinę patikrą prieš išduodant tokią vizą. Ir tas, e, ta patikra turi būti atliekama pagal Šengeno informacijos sistemą, kad galėtume išspręsti e, problemas. O dabar matome, kad trečiųjų šalių piliečiai su teisėtai išduota e, viza atvyksta prie sienos ir negali gauti spaudo, kadangi jų pavardė neįtraukta į Šengeno informacijos sistemą. Jie turi teisę įvažiuoti, bet ne pagal Šengeno informacijos sistemą. Man atrodo, kad reikia prieš išduodant vizą atlikti patikrinimą ir tada būtų galima pasižiūrėti, ar ta pavardė įrašoma ar neįrašoma į sistemą prieš išduodant e, vizą. Įsigaliojus Lisabono sutarčiai pasikeis tam tikri dalykai. Mes turėsime bendro sprendimo galę dviejose srityse, į tose srityse atsiprašau. Ir nes jeigu kalbame apie ilgalaikės e, vizas, tai atrodo, kad tai pačiai procedūrai bus taikomi du skirtingi pagrindai. Viena procedūra, du skirtingi teisiniai pagrindai. Dėl to aš parengiau du pranešimus. Ir mes kol kas nežinome, ką komisija pasiūlys savo omnibus bendrajame komunikate, ką reikėtina daryti dėl tų dviejų pasiūlymų. Ir aš tokiu būdu labai norėčiau pakviesti komisiją, kaip galima greičiau mums pristatyti tą omnibus arba visuotinį komunikatą. Tai mums paaiškintų, kaip pereisime prie kitos teisinės sistemos. Bet mes dar ir to, turime laikytis aštuonių savaičių termino, kad galėtume išgirsti nacionalinių parlamentų nuomonę. Aš siūlyčiau tokią tvarkaraštį, kuriuo, kuriuo būtų laikomasi to aštuonių savaičių laikotarpio, taip pat numatytas laikotarpis pateikti pakeitimams po pabaigoje to laikotarpio. Prisiminkite, kad kitų metų balandį viskas turi įsigalioti, nes kitaip žmonės atsidurs tokioje situacijoje, kai nebus užtikrinta žmonių teisė laisvai judėti Šengeno zonoje. Pone pirmininkė, aš e, girdėjau, ką galvoja teisinė tarnyba. Man regės, jie labai gerai surašė savo nuomonę. Ir norėčiau mūsų komitetui patarti priimti teisinės tarnybos pateiktus pasiūlymus, išskyrus pirmąjį pasiūlymą. Pirmajame pasiūlyme E, siūloma įrašyti biometrinius duomenys ilgalaikės vizas. Ir čia iškyla dvi problemos. Pirmoji techninė, o kita esminė. Techninė problema yra tokia ilgalaikės vizos. E, tai yra įklyje. Ir toje įklijoje negali būti biometrinės informacijos, tai yra techninis dalykas. Antras dalykas, mes neturime kompetencijos šiuo klausimus, nes vizo išdavimas yra nacionalinės kompetencijos dalykas, taigi Europos parlamentas negali nuspręsti, kaip valstybės narės turėtų įgyvendinti vizų išdavimo dalykus. Taigi, neturėtume kalbėti pirmojo pakeitimo pasiūlyto teisės tarnybos E, turinį, kadangi mes pirmiausia, tai, tai yra ne mūsų kompetencija. Ir mes neturėtume laikytis, neturime priimti šio pasiūlymo dėl mano ką tik tai paaiškintų priežasčių. Ir dabar, man atrodo, laikas išklausyti tarybos ir komisijos atstovų. Dėkuoju Jums. Ačiū. Aš suprantu, kad jūs kalbate apie te, teisinės tarnybos e, pakeitimą, bet e, e, tikriausiai jūs turite galvoje Teisės reikalų komiteto pakeitimą. Taip iš tikrųjų, kartais e, vertime dinksta kai kurie aspektai, sako pranešėjas. Dabar norėčiau pakviesti komisijos atstovą sureaguoti pona Dekosta ar ponė Rytanagį. Aš kiek žinau, pirmininkaujančios valstybės atstovai jau pakeliui, bet kol kas jų čia nėra. Taigi, žodis komisijos atstovams. Ačiū, ponas pirmininkė. Komisija džiaugiasi pranešimais, kuriuos parengė ponas Koelio, kaip jūs pasakėte, visas darbas yra susijęs su bendro sprendimo procedūra. Dabar uh, Jis visai teisingai pastebėjo, kad visas darbas yra gana skubus, nes dabartinis sprendimas D plus C vizos nebegalios po kitų metų balandžio penktosios dienos. Tai yra data, kai įsigalios vizų kodeksas. Taigi mes turėtume skubiai pateikti pasiūlymą. Ir džiaugiamės, matydami pranešimų turinį, nes mūsų nuomonės didžiąją dalimi sutampa dėl tarybos, tiksliau tarybos ir pranešimo turinys labai dėlė dalimi sutampa ir tikimės, kad iki kitų metų pradžios mums pavyks susitarti, o mūsų teisės tarnyba pasakė, kad aštuonios savaitės pasikonsultuoti su nacionaliniais parlamentais e, bus numatytos net jeigu pasiūlymai pakeisti prie, pateikti prieš įsigaliuojant Lisabonos sutarčiai. Ir jeigu galima, aš pas, paminėčiau vieną pakeitimo projektą, kuris gali sukurti daugiau problemų negu sprendimų. Tai yra ketvirtasis pakeitimas, kuris yra susijęs su duomenų apsaugos lygmeniu e, ir e, Šengeno informacijos sistema. Komisija nuo pat pradžių norėjo e, numatyti tokias pateisės ir pareigas D vizą turėtojams, kaip ir e, tiems, kurie turi leidimus gyventi, nepakeičiant, bet jokių e, su viza susijusių prievalių ir teisių. Aš suprantu, parlamentui kelia susirūpinimą duomenų apsauga, tačiau dabar yra pateiktas pakeitimas, kurio valstybės narės prašomos užtikrinti, kad duomenų apsaugos standartų bus laikomasi e, pagal SIS 1 ir kol kas SIS-2 sistemos nėra, taigi dar reikia pasižiūrėti teisinius aspektus to pasiūlymo, ar visa tai įmanoma. Turime apsvarstyti viską, bet kol kas mes šiek tiek turime abejonių dėl biometrinių duomenų. Kai pirmą kartą vyko diskusija šiuo klausimu, komisija laikėsi nuomonės, kad mes neturėtume e, numatyti prievolės biometriniams duomenims vizoje. Galbūt galime galvoti apie tai, ištyrinėti šį dalyką, bet dabartiniu metu mūsų nuomonė saugumui nebus pakengta, jeigu net ir neįtrauksime biometrinių duomenų į D vizas. E, ponas Koelio ką tik kalbėjo apie techninės problemas egzistuojančias, e, naudojant įklyjas D plus vizai pasuose. Ir tai reiškia, kad e, kai ko nebus galima perskaityti, o tada keliautojams, keliaujantiems žmonėms kiltų daugiau problemų, negu kad būtų išspręsta. Dėl to mes e, sutinkame su pranešėjo nuomonė. Ačiū. Ačiū. Ar pirmininkės atstovai jau atvyko. Matau, kad yra kažkas, kas pasisakys tarybos pirmininkės vardu. Ačiū, ponė. Pirmininkė, aš apgailestauju, kad mano kolega, kuris yra atsakingas už šį klausimą, šiuo metu pirmininkauja posėdėje taryboje, bet aš mielai perduosiu visus klausimus jam, kokius tik tai turėsite. Ačiū. I... Dėkui. Noriu pateikti praktinį pasiūlymą. Ar galėtumėte pasirūpinti, kad visi klausimai, kurie bus išsakyti diskusijose, kuriuos tuo įvyks, būtų raštu perduoti jūsų kolegai, kad mes sulauktume raš, atsakymo raštu per pakankamai trumpą laiką? Pranešėjas sutinka, tuomet taip ir darysime. Taigi, kas dar norėtų pasisakyti šią temą? Pone Latford. Um, Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbu savo kolegės ponios Vikstrom vardu, kuri negalėjo ateiti. Ir pabandysiu išdėstyti jos nuomonę. Man tikrai malonu pranešti, kad ji pritarė Karlos Koeli ir mano, kad jis puikiai padirbėjo rengdamas šios du pranešimus. Man džiugu tai jums pranešti. Ir ji palaiko pakeitimus, kuriuos pateikė ponas Koelio. Įskaitant ir pakeitimą dėl duomenų apsaugos standartų, kurie yra išdėstyti atitinkamuose priemonėse. Na, dėje neturiu prieš save visų dokumentų, turiu tik ponios Vikstrom nuomonės projektą, kurią ji pateikė Jūri komitete. Ir e, žinau, kad pavyzdžiui, tame projekte ypač akcentuojamas biometrinių domenių klausimas, bet aš suprantu, kad na, netiek daug žmonių išmano šią sritį ir kad ponas Koelio ypač gerai yra susipažinęs su biometrinių domenų klausimu. Kaip ten bebūtų, aš pritariu bendrai krypčiai, kuri yra išdėstyta pono Koelio paaiškinimo memorandume ir tam taip pat pritarė ir ponė Vykstrom. Ji galbūt šiek tiek aštriau tai akcentuoja, o ponas Koelė daro tai diplomatiškiau. Ir turiu pasakyti, kad tikrai neprimtina yra tai, kad trečiųjų šalių piliečiai, kurie gali rodyti, kad jie teisėtai gyvena kokioje nors valstybėje, negali naudotis judėjimo laisvę, kuri, kurią jie turėtų naudotis. Vien dėl to, kad valstybė nari, jos administracija nesugeba arba negali išduoti leidimų gyventi. Šengeno konvencija galioja jau kurį laiką, tai yra tikrai neprimtina. Kalbant apie visą judėjimo laisvės sritį, tai čia yra daug nepriimtinų dalykų. 2004 metų, bedrots 38 direktyva, ten kalbama apie es piliečių judėjimą. Ilgalaikių vizų turėtojai gauna gauna mažiau laisvių nei trumpalaikių vizų turėtojai. Ir iš tikrųjų tai yra visiškai nepriimtinas ir biurokratiškas biurokratiška sistema, ji kelia kliūtis ir ponia Vikstrom mano, kad jeigu komisija pradėtų keletą tyrimų dėl pažeidimų prieš valstybės narės, tai būtų visai teisingas sprendimas, nes juk šių pasiūlymų šie pasiūlymai yra teikiami, jie yra reikalingi dėl to, kad ES valstybės nevykdo ES teisės aktų. Jos privalo išduoti leidimus gyve, apsigyventi laikydamosi termi, tų terminų, kurie yra išdėstyti teisės aktuose ir tuo metu, neiš, jeigu tai būtų, tai met neiškiltų tokių problemų. Ir todėl e, reiktų, kad komisija pasidomėtų situaciją konkrečiose valstybėse narėse ir prireikus imtųsi teisės aktų pažeidimų procedūros. Galima netgi prisiminti precedentų teisės, teisę ir net, net tais atvejais net jie yra kažkokie tai nežymus pažeidimai. Tuomet jau valstybės narės gali būti. E, prieš jas galime pradėti procedūrą dėl pažeidimų. O šiuo atveju mes kalbame apie nuolatinius nuolatos vykstančius pažeidinėjimus, kuriuos vykdo šalių administracija. Ir valstybės narės privalėjo oficialiai perkelti kai kuriuos teisės aktus į savo teisyną. Tai ir yra problema. Pavyzdžiui, kai kurių ministerijų pareigūnai tiesiog netlieka savo darbo, ne, netlieka tų užduočių, kurias jie privalo atlikti. Taigi, kolegė tikriausiai nori pasakyti štai, kad šis pragmatiškas pasiūlymas uh, neturėtų atitraukti mūsų dėmesio nuo valstybių narių prievolių, pareigos, tai yra jos privalo išduoti leidimus apsigyventi. Ir tiesiog valstybės narės privalo elgtis laikydamos visų teisės aktų reikalavimų. Okay, Ačiū. Toliau ponia Jotova. Merci, Madame la Présidente. Je veux dire quelques mots comme euh, shadow reporter de premier. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip šešėlinė pranešėja, norėčiau pasakyti keletą žodžių. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešimo autoriui už jo darbą. Svarbu, kad šis pranešimas būtų patvirtintas iki 2010 metų balandžio mėnesio. Norime, kad pranešimas būtų patvirtintas per pirmąjį svarstymą, kad e, jis jau galiotų, kuomet įsigalios naujas vizų kodeksas kitų metų balandžio mėnesį. Tačiau mums reikia kažkokių datų tvarkaraščio, kuomet, kada komisija rengėsi paskelbti tą omnibus komunikatą. Bet to aš norėčiau pasakyti štai ką. Visi asmenys, kurie prašo D tipo vizos, daro tai nuolatos. Turėtų tai daryti nuolatos ir jie turėtų būti tikrinami remiantis SIS sistema. Ir informacija į, į tą sistemą turėtų įvesti kita iš susitarančių šalių. Tokia yra mano nuomonė. Ir mes tikrai nemažai laiko skiriame tos temos nagrinėjimui. Ačiū, ponas Tavarės. Ačiū, senjora prezidentė. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, manau, kad mes ta, nemanau, kad ta sistema, kurią sukūrėme, būtinai yra kažkokia įdinga ir jos poveikis žmo, žmonių gyvenime yra blogas. Ji jau pakankamai gerai įsibėgėjo. Ir pavyzdžiui, Aš žinau vieną atvejį, kuomet studentas iš Angolos norėjo, kad jo viza Portugalijoje būtų paversta leidimu apsigyventi. Nors tai nereiškia, kad jis automatiškai tampa gyventojų rezidentu. Ir tokiais atvejais tam tikri apribojimai asmenims išlieka. Manau, kad pranešėjo pasirinkta strategija yra tinkama. Mums reikia eiti priekin tam, kad užtikrintumėme, jog nebūtų kažkokio teisinio vakumo tarp dviejų e, vizų tipų, tarp dviejų režimų, kurias, kuriuos numato skirtingos vizos. Tai yra, kad, kad, tai, kad žmonės turintys D ir C tipo uh, vizas, kad jų statusas būtų visiškai reglamentuotas. Mes kalbame apie įklės pasuose, kurios neapima biometrinių domenų. Mes, mūsų nuomonė, biometrinių duomenų reikalavimas yra neįgiamas. Ne, mes tam nepritarėme. Ir jeigu žmonės turi ilgalaikius leidimus gyventina, jie neturėtų būti laikomi kažkodėl tai įtartinais. Valstybės narės turėtų įprasti to, tokiais žmonėmis pasitikėti, jeigu jie gyvena vienoje valstybėje, tai jie tada gali apsigyventi ir kitoje es narėje. Reikia tokio pasitikėjimo, kad žmonės galėtų užsitikrinti reikalingą judumą. Pranešėsiu ne tą kryptimį ir aš manau, kad jis elgėsi teisingai. You, on Ačiū, ponė Tavares. Paskutinis kalbėtojas mano sąraše, ponė Blinkevičiūtė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, e, norėčiau padėkoti pranešėjui Karlo Kalgo už jo iš tiesų puikų darbą parengiant pranešimo projektą. Ir iš tiesų manau, kad šis pranešimas gerai atspindi e, mūsų visų e, vieningą norą kuo greičiau pritarti šitam dokumentui, e, kuris skirtas įspręsti daugelio ES šalių bei juose esančių trečiųjų šalių piliečių problemas. Gerbiamo pranešėjo pateiktą pavyzdį apie studentą Belgijoje aš galėčiau papildyti ne vienu pavyzdžiu E, iš Lietuvos, kai da vizą gavęs tolimųjų pervežimų vairuotojas, paprasčiausiai negali vykdyti savo tiesioginių funkcijų. Taigi dabar susikloščiusi praktika šioje srityje pažeidžia trečiųjų šalių piliečių atvykusių ES dirbti ar mokytis teisėtus lūkesčius. E, labai svarbu, kad šiuo pasiūlymu yra praplečiama leidimų gyventi ir šiandieno trumpalaikių bei ilgalaikių vizų lygiai teisiškumo e, principas. Ir svarbiausia, ko gero, čia yra netgi nelaiko trukmė, kada ilgalaikės D kategorijos vizos turėtojas gali vykti į kitą valstybę narę, o pati galimybė geriau tenkinti savo poreikių šiandieno erdvėje. Aš pritariu jūsų nuomonė, gerbiamas pranešėjau, įtvirtintam, įtvirtintam jūsų pranešime, kad daugelis valstybių narių negali deramai nustatyti ilgalaikę vizą turinčių asmenų laisvo judėjimo taisyklių. Tuo pačiu norėčiau e, pridurti, kad remiantis valstybių narių praktiką galim padaryti išvadą, jog kartais ir politiniai interesai įtakoja D ir C vizų išdavimo tvarką valstybės narės turėtų imtis atitinkamų priemonių, supaprastinant vizų išdavimo tvarką. Bet iš tiesų, manau, jog labai svarbu aptarti ir saugumo garantijas, kurios turėtų būti aiškiai tvirtintos ir turėtų užtikrinti, jog supaprastintas trečiųjų šalių piliečių judėjimas Schengeno erdvėje nesumažins dabartinio saugumo lygio. Norėčiau tikėti ir komisijos, ką tik dar kartą pateiktų patvirtinimu, jog, asmenų, e, jog duomenų apsaugos iš tikrųjų bus laikomasi. Ir baigdama dar kartą dėkoju pranešėjui už parengtą, jo, parengtus pranešimus ir noriu tikėtis, kad iki ateinančių metų balandžio mėnesio mes tikrai priimsim sprendimą, kuris išspręs šias problemas. Ačiū. Um, Ačiū. Ar, norė, ar galėtų pranešėjas užbaigti, pasakyti išvadas? And, uh... Ačiū pirmininkė, noriu visiems padėkoti už pastabas ir komentarus, visų kolegų užsakytos mintis. Jums leidus norėčiau atsakyti daugiausia poniai Jotovai. Pone Jotova, tai kas labiausiai, tai kas labiausiai rūpi mums šiame pasiūlyme, atsižvelgiant į tai, ką jūs sakėte, tai mums svarbiausia neįtraukti prieš suteikiant e, vizą, išduodant vizą vizų prašytojams reikia patikrinti, ar duomenys apie tos asmenys jau yra. Mums tik tai svarbu išsiaiškinti, pasitikrinti, ar, asmenys, ar duomenys apie asmenys, kurie prašo D vizos, jau yra sistemoje. Mes tai darome saugumo principų vardan, taip pat norėdami apsaugoti žmonės, nes šiandien yra D vizos turėtojų, kurio, kurie yra sustabdomi pasienyje. Dėl to kad jų pavardė arba dėl to, kad asmuo su tokia pačia pavardė įtrauktas į Šengeno domenų bazę ir prie, su tuo mes turime kovoti. Mes taip pat raginame daryti štai ką. Prieš įtraukiant duomenys į SIS duomenų bazę turime išsiaiškinti, galbūt tas asmo jau turi D tipo vizą. Taigi tai yra dvipusis dalykas. Mes įsivaizduojame, kad e, taip apsaugome judėjimo laisvę trečiųjų šalių piliečių, tačiau tuo pat metu mes siekiame užtikrinti ir šeng, saugumą Šengeno erdvėje. Manau, jog būtų gerai, jei Europos komisija ir Europos taryba dirbtų su mumis per ateinančius du mėnesius Lauksime nacionalinių parlamentų pasiūlymų, tačiau tai nereiškia, kad mes turėtume nebeieškoti kompromiso tarp parlamentų ir kitų institucijų vien tam, kad tas svarstymas baigtųsi kuo greičiau ir kad mes pritartumėme dokumentui per pirmąjį svarstymą, remiantis šešėlinių pranešėjų ir visų politinių frakcijų atstovų pasisakymais, manome, kad turime priimti sprendimą iki balandžio 5 dienos ir kad mes taip ir padarysime, kiek įmanoma sparčiau. Ir todėl skatinu Europos komisiją ir Europos tarybą bendradarbiauti su mumis. Mes pritarėme Europos komisijos iniciatyvai, norime sustiprinti saugumą, bet taip pat norime sustiprinti duomenų apsaugą. Ir mes tikimės, kad Europos komisija palaikys ir parems mūsų pasiūlymus ir toje srityje. Ačiū. Uh, Ačiū, uh, ponė pranešėjau. Aš tyriu, kad uh, komisija iš tikrųjų stengsis pasiekti bendro sutarimo, bendradarbiauti su, su jumis ir su šešėliniais pranešėjais. Aš supratau, kad galutinė data pateikti pakeitimus tai yra sausio 18 diena. E, būtent dėl šito hmm, pasiūlymo, o galtinai balsuosime e, vasario ketvirtą dieną. Taigi, dabar e, norėčiau dėl darbo atvarkės pasakyti, ketvirtą valandą mes turime susitikimą su ponu Aleksu Tiurku, jis yra 29 straipsnio darbo grupės pirmininkas. Iki kito punkto mums liko 20 minučių. Aš norėčiau paraginti kad vis dėlto kalbėtume neilgai, nedaugiau kaip 3 minutės, nes aptarėme kitą darbo atvarkės punktą. Tai yra perėjimas iš šiandienų informacinės sistemos, tai yra SIS-1 į antros kartos šiandienų informacinę sistemą, SIS-2. Čia dabar keičiamas e, nuomonėmis dėl komisijos pasiūlymo, e, kalbant apie migracijos priemonės susijusi su SIS1 ir SIS2 sistemomis. Jeigu aš teisingai suprantu, e, tie pasiūly, pasiūlymai taip pat bus priimti bendro sprendimo priimimo procedūra. A, tai e, trečiasis ramstis nebus taikomas. E, Taigi mes buvome informuoti, kad ponas pranešėjas taip pat, e, ponas Koelio, e, labai puiku, kad Lisabonos dieną mes galime klausyti ilgiau jūsų pranešimo ir prašome pristatyti savo pasiūlymus. Ačiū, pane pirmininkė. E, iš tikrųjų, aš neturėčiau priminti kolegoms, kad mes esam labai nusivylę, nes SIS 2 sistema netaip puikiai ir veikia ir jinai negyveninta. E, spalio mėnesį buvo e, priimta rezoliucija parlamente, e, kurioje buvo pasakyta, kad apgailestaujama dėl to, kad šitą sistemą neįgyvendinama ir iškelia įvairius reikalavimus kad metų pabaigoje techniniai bandymai turėtų būti atlikti ir mes jam sunerime, kad taip vėluojama įgyveninti šią sistemą. Mes e, svarstome apie lėšas, kurios buvo investuotas į šitą projektą ir mes kaip e, biudžeto, biudžetą prižiūrinti instituciją taip pat turėtume užsimti šio klausimu, tai yra finansų klausimo. Taigi, ir, ir e, dar kitas dalykas, tai migracija iš vienos sistemos į kitą. Žinoma, tai yra sudėtingas dalykas, tačiau yra galutinė data numatyta. Komisija pasiūlė E, tarsi tokį blanko čekį, kuris e, galiotų visą laiką. Bet tai, ne, tai yra, jis yra tarsi be galiojimo datos. O mes norime iš tikrųjų tikslaus laiko plano, tikslių terminų, kada bus kas įgyveninta. Ir nes šita migracija iš šitos sistemos į kitą bus uh, parlamento kontroliuojama. Mes esame atsakingi už SIS teisinį pagrindą, mes esame atsakingi kaip biudžeto prižiūrinti institucija už lėšas panaudotas šiam projektui, todėl mes turime nuosekliai sekti šitą perimą iš vienos sistemos į kitą. Todėl mes turime ir sprendimų prieimimo procesas kontroliuoti. Prieš perinant į naują sistemą, parlamentas taip pat turi būti informuojamas atitinkamai ir turi e, išsakyti savo teigiamą nuomonę, kad įvyktų šitie pokyčiai. Todėl, todėl mes nežinom, ar yra e, už, užtikrintumas, kad SIS antra, e, SIS 2 sistema atrodys taip, kaip numatyta. Mes norime, kad tai būtų patvirtinta. Gali būti, kad turėsime tenkintis kitų techninių sprendimų, kuris netrodys panašus į SIS 2 sistemą. Jeigu taip būtų, jeigu techninis sprendimas rodytų kitaip, tada visos teisinės normos, kurios buvo taikytos SIS-2 sistemai, turėtų būti taikomos naujai techniniai sistemai. Neturi būti naujų teisinių normų. Turi būti perimtos visos teisinės normas, dėl kurių mes priėmėm sprendimą. Nieko keisti negalima. Ir aš iš tikrųjų labai sveikinu šitą bendrą projektų valdybą, nes ten e, šita valdyba buvo sudaryta iš ekspertų, iš techninių darbuotojų, iš valstybių narių, iš komisijos. Ir labai gaila, kad šita bendro projekto valdyba nuo pat pradžių nebuvo tinkamai įsteigta ir praktiškai neegzistuoja. Iš tikrųjų, tai visą turėjo būti įgyvendinta anksčiau. Reikia dabar pasvarstyti, kad nebūtų jo, jokio dvigubo darbo, jokio varžymosi bereikalingo. E, aš dabar norėčiau pasakyti, e, jeigu sistų sistemos negalima įgyvendinti, jeigu techniniai bandymai nepavyktų, Tada parlamentas pasilieka teisę e, audito e, rūmams pranešti ir e, pasikonsultuoti su jais ir paprašyti, kad SIS-2 sistemos finansai būtų nuodugniai ištirti. Nes būtent mes esam ES biudžeto, biudžeto prižiūrinti institucija. Aš daugiau nieko negaliu pridurti. Tiesiog neseniai mane informavo kad e, Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos e, posėdėje buvo patvirtinta, e, kad pasaulinis bandymas Milestone One buvo dar kartą atidėtas ir dabar vyks sausio mėnesį. Tai buvo taryboje pasakyta taip vakar ir tokiu atveju, jei jei bandymai nebus atlikti iki sausio pabaigos, tada taryba nuspręs, kad bandymų rezultatai buvo neįgiami ir nutrauks visą procesą. Ir aš norėčiau, kad parlamentas atsižvelgtų į šitos naujus sprendimus. Taip, ačiū, ponė Koelė. Aš norėčiau e, paklausti komisijos ponios, e, e, ponos Duračiai, kai jis atsakytų į pono Koelio pastabas. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui už labai išsamų pranešimą. Iš tikrųjų, e, aš taip pat pritariu daugumai pastabų, kuris jį padarė anksčiau. Mes Taip pat taupome jūsų laiką, todėl bandysime greitai pasakyti, ką mes manome. Iš tikrųjų, aš norėčiau taip pat e, atižvelgti, ką mes, kas vakar buvo pasakyta. Ir pranešėjas e, e, pasakė beveik visą informaciją, bet jis nepasakė, kad pastarai kartą spalio pabaigoje Barosio pasakė, kad sutartinių įsipareigojimų kyla problema. Būtent kaip bus atliekami šitie bandymai, jie turėjo būti atliekami e, šių metų pabaigoje. Deja, mums nepavyko pasiekti susitarimų, kuris e, leistų mums vykdyti bandymus. Ir dėl to mums e, nepavyko įrodyti, kad tekstai nepavyko arba pavyko, todėl mes negalėjom perėti prie kito mechanizmo. Ir nepavyko laikytis tarybos E, nuostatų priimtų birželio mėnesį. Ir vakar e, vidaus reikalų e, taryboje buvo pasakyta, kad galtinis terminas neįvykdytas ir du mėnesius spręs taryba, ar bus vėliau vystoma ši sistema. Mes pereiname pamažu prie migracijos priemonių bandymų. Tačiau aš norėčiau pasakyti, kad, kad birželio mėnesį baigsis e, galiojimas dabartinių migracijos priemonių ir birželio mėnesį taryba paragino konstituciją institucionalizuoti šitą bendro projekto valdybą. Tai būtų oficiali grupė šių metų pradžioje, kurią taryba įkūrė Ir čia aš norėčiau pasakyti, kad šios grupės sukaupta patirtis buvo labai teigiama. Jie e, parengė puikią strategiją, kaip būtų valdomas visas projektas, kaip e, galėtų būtų instituonizuojamas šitas e, projektas. Ir tai buvo visai tinkamas sprendimas. Ir birželio mėnesį taryboje buvo, buvo, buvo taip, ir, taip ir nuspręsta. Kitas dalykas turėjo būti, turėjo būti priimtos e, priemonės, kad e, galėtų būti perėti iš vienos sistemos į kitą, jeigu nepavyktų bandymai. Taigi, atsižvelgdami į tai, mes parengame e, pakeitimus migracijos priemonių, atsižvelgiant į techniką, technologinius klausimus. Mes pakeitėme tik tai vieną straipsnį, kuriame įtraukti pokyčiai, kurio, kurie buvo numatyti. Aš, aišku, viskas čia eilės bus daroma. Uh, Ir mes e, ieškosime dabar, at, rengsime alternatyvų planą. Aš e, norėčiau e, pasveikinti pono Koelio komentarus, nes iš tikrųjų jie yra labai, labai tikslus. E, taryba taip pat atliko analizę, e, kad turi būti e, funkcionalumas patvirtintas, tai yra mes turime imtis funkcionalumo strategijos, kad būtų e, pasirengta įprimti teisinius teisės aktus skirtus perėti nuo vienos sistemos į kitą. Iš, iš tikrųjų, e, šiai priemonė tarsi mes turėtume sukurti teisės aktų skėtį arba paketą, kad būtent, kad dabartiniai techniniai e, sprendimai būtų gyventi arba jeigu jie pasirodytų neįgyvendinami. Mes e, e, peržvelgėme dabar techninius, e, techninius sprendimus. Mes bandėme atsikratyti tų sprendimų, kurie trukdė pereiti prie nuseklaus išvisarimo iš, iš vienos sistemos į kitą mes e, dabar pabrėžiame tam tikrus elementus dėl konverterio. Konverteris tai yra techninis sprendimas, iš tikrųjų dabartinis. E, ir dabar jį reikia atsižvelgti, atsižvelgiant būtent ir į teisės aktus, būtent skirtus šitam perėjimui. Ir e, konverteris bus aptartas, parengtas dabar, dabar bendro projekto valdybos. E, Mes e, tiesiog apibrėžiame visus darbus, kuriuos atliko ši grupė. Ir mes įtraukiam tam tikras nuostas, kad institucionalizuotas būtų jų darbas. Ir dar vienas svarbus dalykas, tai būtent, kad, būtų ati, ati, kad yra atidedamos datos, aš suprantu, panu Kalio rūpesti, mes norime, kad. Tai yra, atsiprašau, mes nežinome, e, kas bus toliau. Mes tiesiog e, laukime sausio mėnesio bandymų rezultatų ir pagal juos spręsime. Jeigu, pavyzdžiui, projektas nebūtų įgyventas, e, jeigu jisai būtų priklausomas nuo tam tikrų konkrečių elementų, kurie nepasiteisintų tada, e, mes kreiptumėmės į tarybą, tada mes e, priimtumėme sprendimą dėl alternatyvaus sprendimo Okay, thank you very much. Um, Mr. Enčiu has... Ačiū. E, panas Enčiu paprašė žodžio. E, gal galite kalbėti trumpai, nes aš, nes aš manau, kad panas Turkis atvyksta. Taigi aš e, norėčiau padėkoti ponui pranešėjui E, tikrai pranešimas pavykęs, ponas Kelijo puikiai pasistengė, nes ponas Koelijo iš, iš, iš tikrųjų visada atlieka puikų darbą. Ir aš norėčiau pakartoti tą dalyką, kurį mes jau girdėjome. Iš tikrųjų, komisija nenustatė mums jokios e, tikslios datos, nes komisija nėra tikra, kokie bus bandymo rezultatai. Jie pasakė, jeigu bandymai bus geri, tada mes nustatysime tikslę datą ir turės atratamių sprendimų. E, taigi, bet mums svarbiausia, kad komisija imtųsi kažkokių sprendimų. Mums reikia nustatytų terminų, kad galėtume priimti mes savo sprendimus. Mes jau išleidome labai daug lėšų, spręsdami šį klausimą. Ir aš norėčiau pabrėžti, kad e, komisija e, savo pasiūlymuose turėtų atlikti keletą patikslinimų, būtent e, susijusių su tam tikromis datomis ir, ir su as, e, asmenų duomenimis. Aš norėčiau, kad e, panas Kailė te, tęstų savo darbą ir manau, kad pasieks puikių rezultatų. Ačiū. Dabar norėčiau steikti žodį dar kartą ponai pranešėjai. Ačiū, panė pirmininkė. Iš tikrųjų, neturiu ko daugiau pridurti prie šių diskusijų. Ačiū už kitų politinių grupių paramą. Aš manau, kad e, parlamento pozicija yra pakankamai aiški šioje situacijoje. Mums reikia šiandieną informacijos sistemos antros kartos sistemos. Mums reikia e, sustiprinti mūsų piliečių saugumą. Ir e, mes esame labai nepatenkinti su tuo, kad yra vėluojama įgyveninti šį procesą. Mes suprantame, kad šio migracijos teksto, migracijos priemonių reikia. E, mes, mums nelabai patinka pateiktas komisijos pasiūlymas, mes pateikėme savo pakeitimus šiam pasiūlymui. Ir, ir aš manau, kad galėsime balsuoti gal šiais metais e, gavę nacionalinių parlamentų atsiliepimus Čia dėl to tikriausiai E, e, problemų nekiltų. Aš manau, kad e, duomenų apsauga tai yra vienas iš svarbiausių prioritetų, būtent įgyvendinant šį procesą. Ačiū. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas tai yra nuomonių keitimas su ponu Aleksu Turku, tai yra 29 straipsnio darbo grupės pirmininku. Yes, Mr. Mr. Turk, very welcome. Pone Turk, labai šiltai nuoširdžiai sveikinu Jūs atvykusi pas mūsų komitetą. Ypač e, dėl to dar, kad atvykote pas mus šiandieną, tą dieną, kai įsigalioja Lisabonos sutartis, tai daug ką pakeis e, duomenų apsaugos srityje. Ir mums labai įdomu yra išgirsti, ką Jūs galvojate apie naują situaciją, apie duomenų apsaugos ateitį. Prašom, žodis Jums. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Dėkui, kad pakvietėte mus atvykti pas Jūs į komitetą. Ir dabar pradžioje noriu kai ką pasakyti kad aš kalbėsiu asmeniškai, išreikščiau savo asmeninę nuomonę. Aš pirmininkauju dar keletą tik tai dienų darbo grupiai ir nutariau nebebūti kandidatas į pirmininko postą šios darbo grupės ir E, aš tik tai noriu palengvinti žmogaus, kuris perims pareigas e, po manęs darbą ir paaiškinti jums daug ką. Taigi aš kalbėsiu asmeniškai ir jokių būdų ne 29 straipsnio komiteto vardu. Šis aš palieku jums e, tam tikrą gyvą testamentą, savo mintis Ir pasakysiu Jums, kad maždaug 17 metų dirbu šioje srityje. Buvau parlamento narys Prancūzijos ir dirb gilinausi į šią sritį. Taip pat noriu Jums paaiškinti, kaip mano nuomonė reikėtų šią darbo grupę patobulinti jos darbą. Pirmasis dabar klausimas yra toks. E, duomenų apsauga yra labai rimta tema, nes tai yra susijęs su demokratijos esme. Žmonės kartais galvoja, kad demokra demokratija tai yra tik tai atviros vyriausybės klausimas. Tam, kad turėtume atvirą vyriausybę, reikia e, turėti galimybę prieiti naudotis tam tikrais duomenimis. Bet vyriausybė, o ne pilietis turi būti skaidrus, o pilietis turi turėti teisę į privatumą ir tapatybę. Tokios institucijos kaip mūsų vaidmuo yra rasti būdų, kaip užtikrinti žmonių privatumą ir teisę į asmeninę tapatybę. Vyriausybių. E, mes dirbame e, įvairiuose srityse, žiūrime į policijos duomenis, vyriausybių ir panašiai. Tai yra mūsų kompetencijos dalykai. Šiandien man kyla susirūpinimas dėl to, kad mūsų visų šalyse, ne tik ES, atsirado tokio dvigubo sekimo reiškinys. Mes gyvename skaitmeninėje visuomenėje. Beveik visi mūsų piliečiai, ne tik Europoje, nori jie to ar ne, kartais jie tai žino, kartais jie to nežino, bet tie visi žmonės tam tikrų būdų yra girdimi, sekami, matomi iš tam tikro atstumo. Vyksta tam tikras sekimas laikė, sekimas, ką žmonės veikia internete Mes neseniai išklausėme socialinio tinklų atstovų ir jie kalbėjo apie interneto problemas, kai pavyzdžiui e, organizuojamas e, internetas, interneto veikla, ar žmonės, kurie, pavyzdžiui, tarkim, 19 žmonių išreiškia tam tikrą nuomonę tam tikrame socialinėme tinkle, yra jie praėję dešimčiai metų, pavyzdžiui, nebus apkaltinti tuo, kad kažką pasai, padarė, nes per tą laiką jie galėjo pasikeisti, jų pažios galėjo pasikeisti, jie subrendo. Taigi mes e, kartais prarandame savo galimybę laisvai reikštis naudodamiesi e, tai socialiniais veiksmais. Taip pat yra e, daug problemų susijusių su paieškos sistemomis Ir atsiranda sekimo laike dalykas, kuris riboja žodžio išraiškos laisvę. Yra ir kitų dalykų, pavyzdžiui, bet kas susijęs su biometriniais duomenimis vaizdo sekimu, e, nanotehnologijos nusavybė, viskas keičiasi, žmonės gali būti sekami per atstumą Gal jie patys kartais to ir nežino. Ir tai jau susijęs su fiziniu sėkimu. Privatumas laipsniškai dinkta. Aš, dinksta. Aš manau, kad privatumas visuomenė yra labai svarbus. Teisė į privatumą mums leidžia gyventi visuomenėje, gerbti vieno kitas erdvę, vienas kito erdvę. Ir aš Pagalvokite, kai nebeturime laisvės ar privatumo jokioje srityje, tai kas e, lieka, ko, apie kokias laisvės galime kalbėti? Asmens duomenų apsauga nėra tik techninis dalykas, tai yra susijęs su visuomenės plėtotės esme. Tai yra mechanizmas, kuris leistų mums gyventi daugiau ar mažiau laimingai visuomenėje, skaitmeninėje visuomenėje ateityje ir žmonės dažnai apie tai net nežino. Aš galiu Jums pasakyti, kad kasdien mes matome vis didesnių priežasčių susirūpinti. Aš noriu būti aiškiai suprastas, bet iš tikrųjų mes gali, kas, kas nors gali pasakyti, kad mes e, paprasčiausiai pernelyg daug galvojame apie asmens duomenų apsaugą, bet sinergija įvairių veiksnių gali reikšti, kad vieną dieną suvoksime, jog visuomenė pasikeitė mums net to nesuvokiant. Pagalvokime apie aplinkos apsaugą, apie tai daug kalbame, bet mums reikia ir asmens apsaugos. egzistuoja tam tikras paveldas susijęs su mūsų tapatybė, veikla. Ir tai tas paveldas tarsi žalojamas, nudėvimas ir nebegalime jo atkurti. Mes turėtume tuos principus, kuriuos taikome aplinkos apsaugai, taikyti ir asmens apsaugai. Ką reikia daryti? Reikia ieškoti pirmiausia technologinių priemonių. Uh, technologijos gali mums e, du, leisti duoti atsaką technologijoms. Kitas dalykas e, - teisminiai procesai valstybėse narėse, kontrolė, kurios imasi e, visose valstybėse narėse tam tikros institucijos. Dar vienas atsakas galėtų būti parlamento atliekama poveikio analizė. Aš labai apgailestauju dėl to, kad šiandieną tik labai nedaug nacionalinių parlamentų atlieka poveikio vertinimą prieš pradedant dėkti naujus projektus, naudoti naujus, naujas technologijų rūšis. Kitas dalykas yra informuotumo didinimas. Nega, visuomet reikia suteikti pakankamai galimybių visuomeniai taikyti tam tikrą kontrolę, reikia aiškinti jauniems žmonėms, kaip jie gali susigražinti galias technologijų atžvilgių. Taip pat reikia atlikti labai daug darbo kitose srityse. Neseniai buvome susirinkę Madride. Ir buvo atvykę maždaug 80 delegacijų. Mums reikia galvoti apie pagrindinius principus Bet tai yra tik tai pirmas žingsnis. Laukia kur kas sudėtingesni e, žingsniai ir reikia daugiau politinio ryšto. Pirmiausia, reikia e, suvokti, kad tam tikri principai turi turėti privalomai teisinį poveikį ir reikia, kad tarptautinės organizacijos e, turėtų tam tikrą pripažinimą, bet prireiks daug metų, kol tai bus įgyvendinta. Reikia tam tikroms institucijoms suteikti e, stipresnį vaidmenį, įskaitant 29 e, straipsnio darbo grupę, kuriai aš dabar vadovaujame. Tai kokia dabarties situacija? Pirmiausia, man atrodo, mes turime atlikti tris misijas. Pirmiausia, reikia reaguoti į klausimus, kuriuos mums pateikė komisija ir mes stengiamės, kaip galime, pateikti tuos atsakymus. Manome, kad dirbame neblogai, teikėme konsultacijas dėl teisėkuros pasiūlymų. Kitas dalykas, mes esame inicijatoriai. Kartais patys imamės iniciatyvos. Pavyzdžiui, jeigu matome, kad Tarptautinė standartų organizacija siekia įdėkti standartus, kurie būtų pagrysti tik tai e, EPBO ar kitų grupių požiūrių, neatsižvelgiant į ES teisės aktus. Ir tai jau kelia mums problemų, kelia nerimo, mes į tai bandome reaguoti. Trečias dalykas – mūsų darbo grupė turėtų, bet kol kas neturi laiko to daryti, turėtų suvaidinti atitinkamą vaidmenį valstybių narių atžvilgių. Pirmiausia, e, kontroliuodama tam tikras stebėsenos institucijas. Neturėtume slėpti to, kad yra daug netoligumų tarp valstybių narių šioje srityje. Kai kuriuose valstybėse narėse stebėsenos institucijos e, atlieka e, priežiūros vaidmenį, tikrą vaidmenį, o kitose šalyse jos paprasčiausiai galvoja apie švietėjišką politiką ar panašiai. Gali tai būti visai naudinga, bet klausimas kyla, ar nereiktų siekti plačiau Gal valstybės narės e, turėtų būti paskatintos e, pasinaudoti visomis turimomis galiomis ir ateityje tikriausiai 10, 19 e, straipsnio darbo grupė turėtų tam, skirti daugiau, tam dalykui skirti daugiau laiko. Bet trūksta išteklių. Aš palieku darbo grupę galbūt ir dėl tos priežasties ir aš tikiuosi, kad kažkaip padėsiu tam žmogui, kuris perims pareigas. Ir kitas dalykas, mes neturime išteklių norimiems veiksmams. Ir tada reikia klausti, ar tokia organizacija kaip mūsų gali plėtoti tam tikras priemonės, e, renkti klausimus, pasitelkti ekspertus, renkti darbo susitikimus įvairiose vietose, e, vykti į įvairias vietas, neturėdama jokio biudžeto. Kas kart, kai reikia prašyti finansavimo ekspertų išvadoms, kyla problemų. Ir mes niekad to klausimo nekėlėme, bet vis tik reikia klausti, kaip galime uh, atlikti savo darbą, kad turėtume dar ir tam tikrą autonomijos lygmenį. Aš nežinau, ar čia yra daug prancūzų salėje. Tikiuosi, kad ne. Ir aš galvoju, kiek prancūzams kainuoja mano postas. 150 tūkstančių eurų tiek prancūzams kainuoja. Bet ar gali maža šalis skirti tiek lėšų? Tai reiškia, kad 29 straipsnio darbo grupė e, visuomet, jai vadovaus e, žmogus iš didelės šalies, kuri galėtų e, apmokėti jam už darbą ir aš nežinau, ar tai yra teisinga. Mums dažnai kelia surūpinimą tai, kaip viskas daroma. Paimkime auditą. Buvo paprašyta, kad būtų mūsų institucija auditas. Aš atsakiau į auditorių klausimus, bet turiu Jums pasakyti, kad man sukėlė didelį susirūpinimą tam tikri pateikti klausimai. Ir aš nesu naujau, kad šioje srityje. Atrodo, auditas buvo skirtas tam, kad būtų išsiaiškinta, kas neveikia, nepasiteisina. Ir ar nebuvo viskas padaryta taip, kad būtų paskui galima mumis atsikratyti. Jeigu aš pasakiau, kad jeigu mes turėtume išteklių, galėtume padaryti daug ką gerai, bet taip nėra. Ir aš nustebau, kai Europos komisija apie Europos direktyvą pareiškė savo nuomonę. Galbūt ta direktyva bus peržiūrėta, galbūt jūs matėte, bet komisija e, pasiūlė sutelkti ekspertus keturis galbūt pasitelkiant ką nors iš JAV ir mes turėjome kaip galima greičiau pasakyti komisijai, įsikišti ir pasakyti komisijai, ką mes darome, nes labai daug mes darbo jau atlikome e, šioje srityje ir e, bus e, greitai, komisija greitai pradės viešasias konsultacijas, mes daug ką esame taip pat nuveikę. Ir dabar, galima pasakyti, jeigu rytoj JAV pagalvos peržiūrėti savo teisės aktus, ar, ne, ar jie pasikvies keturis europiečius ir vieną amerikietį, kad jiem padėtų nustatyti, ką reikia daryti. Mes e, bandome daryti, ką galime šiomis aplinkybėmis ir kaip matome, daug kas nesupranta nieko, kokie yra klausimai esminiai ir kokios yra pareigos. Ir pabaigai aš norėčiau atsakomybę kokią. Ir pabaigai noriu pasakyti, kad tai, ką aš sakiau, yra mano grinai asmeninė nuomonė. Aš nekalbu 29 straipsnio darbo grupės vardu, bet tikriausiai iš mano įpėdinio ateityje jūs išgirsite daug dalykų, nes laukia daug svarbių darbų. Aš iš tikrųjų jaučiuosi gana gerai, kad tų darbų daug mūsų laukia. Visada esame pasirengę jūsų išklausyti ir suteikti visą moralinę paramą. Žinant, kad tai yra paskutinės jūsų pirmininkavimo dienos, galiu sakyti, kad jūs pasitraukite iš šio posto su fanfaromis. Aš nebejoju, kad komiteto nariai tikrai jūs prisimins, nes jūsų išsakytos mintis mums rūpėjo daug. Mums rūpėjo ir mes jas daug kartų esame išsakę. Lisabonos sutartis suteiks mums geresnės priemonės užsitikrinti, kad mūsų balsas bus išgirstas, būtų išgirstas. Tačiau daug kas priklauso nuo parlamento. Ar mums užteks pasirižimo ir ar mes na, turėsime iš tikrųjų stuburą, kad pasipriešintumėm uh, tarybai ir komisijai. Kolegos, kas norėtų pirmasis pasisakyti? Ponas Brods. Yes, Kingdom... Jei jungtinės karalystės teisės aktas, kuris neseniai buvo pakeistas ir pagal jį reikalaujama, kad informacija apie tai, kokiuose interneto svetainėse asmuo lankosi ir kokiais telefonais skambina, būtų laikomi du metus. Okay, could I ask you to... You want me to start again or? Ar pradėti iš naujo klausę kalbėtojas? Kingdom. Jungtinėje karalystėje pakeistas teisės aktas, neseniai pagal kurį visi elektroninio pašto adresatai asmenų ir telefono skambučiai, kuriuos naudoja asmo, bū, turi būti saugomi du metus. Tai yra valstybė gali pareikalauti informacijos apie asmens privatų gyvenimą. Ypač tai aplikuotina valstybės tarnautojų atžvilgių ir žmonės dirbantis valstybės tarnyboje gali baimintis, kad dėl to, nuo to ims priklausyti jų karjera. Demokratija priklauso nuo taip pat ir nuo laisvės steigti asociacijas, ir nuo žodžio laisvės. Ir kuomet įkesinamas į tas laisvės, kuomet toms laisvėms ima grėsti pavojus dėl to, kad kažkas kažką gali išsiaiškinti, tuomet jau ateina galas ir demokratija, aš taip manau. Ačiū, Sara Latford. Well, I... Aš taip pat sutinku su jumis, ponė pirmininkė, su jūsų išreikštu, išreikšta padėka, išsakyta padėka už e, pono, už, už, už e, čia esančio atstovo pasisakymą, pono Turko pasisakymą. Žinau, kad dėl išteklių trūkumo 29, 29 straipsnio grupė turi atitinkamai reguliuoti savo darbą. Aš darau prielaidą, kad ES biudžete 29 straipsnio darbo grupė lėšų nenumatyta. Aš to nežinojau. Aš įsivaizdavau, na, būčiau likusi daryti prielaidą, kad yra. Tačiau poreikis e, ieškoti, prašyti pinigų iš valstybių narių, šiuo atveju iš Prancūzijos valdžios, be abejo buvo sėkmingas ir šalis rado lėšų finansuoti pono Turk pirmininkavimą šioje darbo grupėje. Be abejo, dėl tos užduoties ir šio iššūkio masto viskas, situacija darosi nepriimtina. Aš nežinau, kokia yra teisinė padėtis kalbant, kokie, koks yra paramos ar finansavimo šioje biudžeto teisinis aspektas. Bet analogija su klimato kaita yra visiškai tinkama, visiškai primtina. Ir kol tas reiškinys dar kontroliuojamas, ir ko, na, juk paskui jau bus nebeįmanoma daug ko sugražinti. Ir tik tai vienintelis dalykas, ką galėsime daryti, tik bandyti kažkaip apriboti, sumažinti patiriamą žalą. Ir aš pritariu pirmininkės nuomoniai, kad pasiekėme tikrai kritiškai svarbu momentą, kalbant apie kišimas į asmenų privatų gyvenimą. Mane ypač neramina būtent jaunų žmonių polinkis rizikuoti savo privat, privačiu gyvenimu, priva, labai asmeninę informaciją ir publikuoti, tą, teikti tą informaciją viešai internete. Atrodo, kad jų požiūris yra kitoks ir mums kyla pavojus prarasti na, tam tikrą kultūrinį bruožą, tai yra iš vis tą siekį apsaugoti savo privatų gyvenimą. Kalbant apie išteklius skiriamus nacionalinėms duomenų apsaugos institucijoms atskirai. Nežinau, kokia yra situacija šiuo klausimu, bet žinau, kad komisija, nežinau, kiek yra pažengusi, bet ji yra, pavyzdžiui, pradėjusi e, pažeidimo nagrinėjimo bylą iškėlus Junktiniai, valst... Junktiniai karalystiai. Nes atsėti Junktinė karalystė nevykdo kai kurių reikalavimų ir man atrodo, kad ta byla galbūt net pasiekė teismą. Jeigu būtų primtas sprendimas toje byloje, tai būtų aktualu ir kitoms šalims. Žinau, kad komisija visada kovoja daugeliu frontų su valstybėmis, daugelie frontų su valstybėmis, kurios nevykdo įsipareigojimų pagal priimtus teisės aktus bet pagal 95-46 e, dokumentą tokie priežiūros, tokiems priežiūros pareigūnams ir institucijams privalu numatyti skirti reikalingus išteklius. Man atrodo, kad taip yra. Galbūt aš tik netiksliai žinau, kokias galės mes turime, kalbant apie biudžeto, lėšų iš biudžeto skirimą pagal, pavyzdžiui, 29 straipsnio grupiai galbūt tai yra neoficiali institucija, o ne ES institucija, gal jos statusas tiesiog yra, yra kitoks. Ačiū, Sara. Mm, prieš sutikdama žodį poniai Ernst norėčiau kai ką išsiaiškinti. Jei teisingai suprantu, darbo grupė, darbo grupė lėša, grupė lėšas gauna iš komisijos biudžeto ir iš esmės komisija priima vidinį sprendimą skirti, pavyzdžiui, daugiau lėšų ir užtikrinti geresnį 29 straipsnio darbo grupės darbą. Aš noriu, kad tai išsiaiškinti. Dar kitas dalykas, dėl kurio noriu paaiškinimo. Jūs sakėte, kad 20 29 darbo grupės vadovas turi būti iš konkrečios šalies ir kad ta šalis paprastai finansuoja darbo grupės pirmininkavimo išlaidas ir tos išlaidos neįeina į es biudžetą. 29 darbo grupė yra įkurta pagal atitinkamą direktyvą Ir tai yra m, mm, savotiška, neįprasta institucija, ypač lyginant su visomis kitomis darbo grupėmis. Aišku, yra tai, kad ta grupė teikia paramą pagalbą primant sprendimus komisijoje. Ir iš esmės manau, kad finansavimas, finansavim institucija turėtų būti komisija. Tai aš galiu patikti Jums pavyzdį. Mes po savo posėdžiuose svarstome mums, pavyzdžiui, klausimus, kurie svarbus verslo įmonėms. Ir aš dalyvauju toje, tame posėdyje. Aš susitinku su komisijos nariais, aš, pavyzdžiui, taip pat domiuosi vertimais raštu. Aš tai darau pasitelkdamas asmenys, kurie e, buvo pasamdyti specialiai tam tikroms užduotims atlikti. Mes atliekame nemažai svarbių užduočių 29 darbo grupė, bet mes turime, neturime pakankamai personalą, mums trūksta išteklių. Pavyzdžiui, mes turėjome posėdžiauti penkis kartus po dvi dienas, tačiau teko kai kuriuos posėdžius sutrumpinti iki vienos dienos, nes mums trūksta ir salių ir, ir lėšų. Tai yra sudėtinga, nes mums nepavyksta atlikti viso darbo per posėdžiams numatytą laiką. Dėl to, kad trūksta laiko arba nėra erdvės, nėra infrastruktūros. Nes atrodo, kad mes visada bandome kažką pasivyti, kad mes visada atsiliekame, pavyzdžiui, tokiais klausimais kaip SWIFT. Tuos klausimus nagrinėti yra dar sunkiau su, sudėtinga ne dėl išteklių trūkumo, bet paprasčiausiai dėl to, kad mes esame tokioje situacijoje, kad negalime tinkamai nagrinėti tų klausimų. Siūlau šį klausimą iškelti rytoj, kuomet pas mus ateis iš ryto, kai mes pas, pas mus ateis kiti atstovai ir tą klausimą aptarti toliau, ponė Ernst. Ačiū. Žinoma, jeigu trūksta lėšų, tai tada netenkame galimybių atlikti tinkamai savo darbą. Tačiau e, tokiu atveju kyla ir pavojai, žinoma, kad su tomis tais duomenimis gali kas nors veikti, ką nors blogo. Aš e, e, norėčiau pasakyti, kad kalbant apie tokius klausimus, yra visada taip. Ir aš manau, kad labai puiku, kad mes dabar aptarėme šitą klausimą ir kad mes finansuojame šitą 29 e, straipsnio grupę, tačiau mes turėtume kalbėti ir apie kompetencijas. Iš tikrųjų, kaip galime sustiprinti darbą domenų apsaugos srityje, nes toks darbas yra būtinas, nes tokios darbo grupės, kur labai daug kompetencijos sukaupta, jos gali pasakyti labai daug. Aš norėčiau priminti jums, kad vyksta dabar prieštaringas dalykas. Viena vertus, mes e, E, aptarėm tokį klausimą kaip SWIFT. Mes nusprendėme, e, čia bet kokia atveju mes balsuosime dėl SWIFT klausimo, yra daugybę informacijos iš bankų, kurie susiję su asmens duomenimis ir mes nežinome, kur patenka ta informacija ir kas su jie daroma. Yra taip pat e, piliečių nežinojimas, kas vyksta su tais e, duomenimis ir jie nevertina tos problemos rimtais. Ir jie susiduria, tie piliečiai, su, su įvairiomis problemomis susijomis su savo asmens duomenimis tik tada, kai kažkas įvyksta, kai jie yra diskriminuojami, kai patiria kažkokią žalą, tada jie tik tada susidomi tuo klausimu. Ir būtent šiame komitete e, E, ir aš supratau jūsų pranešimą kaip įspėjimą būtent, e, kas vyksta su piliečiais, jeigu jie nesidomi e, savo domino apsaugą. Vadinasi, mes šiame, šiame komitete susijome, susidurime su tuo, kad duomenys turi būti labiau saugomi, tai yra nustatyta Lisabono sutartyje. Ir tai atsispindi ES institucijų veikloje. Ir todėl aš norėčiau užduoti Jums klausimą. Jeigu domenų apsauga po Lisabono sutarties ratifikavimo yra svarbesnė, tada jūsų grupė negalės viena dirbti šioje srityje. Tada kokia struktūra ES e, turi būti sukurta arba perkurta, būtent, kad atitiktų Lisabono sutarties reikalavimus. Ačiū. No, me, I'll, I'll my... Jeigu niekas nenori daugiau pasisakyti, aš pati užduosiu klausimą. Turiu vieną pastebėjimą. Mes kalbėjome apie tai, kad reikia daugiau lėšų priemonių duomenų apsaugos institucijoms, taip pat 29 darbo grupiai. Mane stebina tai, kad verslo įmonės verslas daug geriau supranta, kas vyksta. Pas, per pastaruosius penkis metus visos didžiosios įmonės paskyrė domenų apsaugos darbuotojus pas save. Taigi jos investuoja į tai, tuos postus ir tai padeda mums siekti savo tikslų, tačiau valstybinės institucijos neinvestuoja į domenų apsaugos rytį tokiu pat mastu. Kitas dalykas kalbant apie nacionalinės duomenų apsaugos tarnybas ar institucijas, nekalbant apie išteklius, biudžetą ir darbuotojus. Kita problema, su kuria susiduria tos institucijos, tai yra nepakankamos sprendimų įgyvendinimo užtikrinimo galios. Pavyzdžiui, Niderlandų tokio pobūdžio institucija gali mm, numatyti baudas, tačiau tos baudos yra tikrai nežymios, o jų nuomonė yra patariamojo pobūdžio. Ar jūs manote, kad reikia kažkokių tai griež... Mm, stipresnio poveikio teisinių priemonių, teisinių instrumentų, kurios sutiktų daugiau galių tokiams institucijoms? Taip pat kalbant apie ISO standartus, bet galbūt aš kažką nesupratau. Jūs sakote, kad ISO standartai rengiami remiantis APEC ir BPO. E, e, ir EBPO organizacijos standartais. Jei taip, tuomet aš siūlyčiau šiam komitetui kiek įmanoma greičiau uh, parengti oficialų raštą arba užduoti kažkam klausimus, nes mes šiame komitete ilgą laiką siekėme globalinių standartų, bendradarbiavimo su visų pasauliu, kad būtų e, rengiami tarptautinio masto standartai, bet atrodo, kad viskas paskui atsisuka prieš mus. Tai galėtumėte atsakyti į šį ilgą klausimų sąrašą. Ačiū, kalbant apie pirmą klausimą. Čia aš e, Ehm, nenorėčiau vis dėlto išreikšti savo nuomonę apie Junktinę karalystę, tai primesti jiems e, savo nuomonę. Tačiau tai yra problema, kaip išsaugomi duomenys. Tai yra pagrindinis klausimas, kuris yra susijęs e, būtent e, susijęs su vyriausybės sprendimais, su nacionaliniais socialiniais tinklais. Pasaraisiais metais mes parengėme rekomendaciją, kovo balandžio mėnesį ten įvyko klausimai mes ištyrėme paieškos sistemas ir ištyrėme, kaip jos išsaugo duomenis. Visuomenėje, kurioje mes dabar gyvename, yra taip, kad kompiuteriai išsaugo tiek daug informacijos ir iš tikrųjų dabar nepraranda tos informacijos. Mes galime saugoti be galo. Ir iš tikrųjų mes pamažu pamirštame tą informaciją, kurią mes išsaugojame, kuri priklauso mūsų praeičiai. Taip pat ir su e, e paieškos sistemomis. Ir mes, jeigu mes prisimintume tą informaciją, tada mes paskestume tą informacijos rautę. Tačiau kompiuteriai ši informacija išlieka. Ir todėl reikia sukurti taisyklės, kurios nustatytų, kad duomenys nebūtų saugomi per ilgai būtent kad būtų sukurta teisė pamiršti duomenis. Nes taip mes taptume lankstesni ir nepriklausome nuo savo e, praeities. E, dabar dėl tų e, terminų, kiek išlaikomi duomenys, mes tyrėme tas paieškos sistemas ir pagalvojame, kad šešis, šeši mėnesiai tai yra didžiausias duomenų išsaugojimo laikotarpis, nes daug, daugiau mėnesių tai būtų jau per daug. Taigi, didžiausias laikotarpis yra šeši mėnesiai. E, kai kurios e, paieškos e, sistemos, tai tiksliau jų operatoriai sako, kad 9 mėnesiai turėtų būti minimalus laikotarpis išsaugant. Tačiau ne visada galima sutikti. Dabar dėl lėšų ir biudžeto. Parlamentai sakė, kad iš tikrųjų mes dabar susidurime su kritiniu laikotarpiu, mes kalbėjome su jaunimu. Vienas iš mūsų svarbiausių priešininkų yra faktas, tai yra mes sudarėme su faktu, kad žmonės e, dažniausiai persistengia savo gerais norais. Jie sako, aš neturiu ko slėpti, man nieko nesitiks. Todėl aš paskelbsiu e, informaciją apie save. Tačiau iš tikrųjų tai netitinka realybės. Jeigu mes e, viską atskleisime apie save, tai iš tikrųjų turime relatyviai žiūrėti į tai. Iš tikrųjų, yra tam tikra hierarchija. E, mes esame priklausomi nuo kitų. Mes e, kiekvieną dieną sakome, man tas pats, aš nieko neturiu slėpti, e, kad manęs stebi, pavyzdžiui, stebėjimo kameros, kad piršto spaudai yra mano saugomi. Tai iš tikrųjų čia supainėms dvi savokos. Tai yra nekaltumas, kad mes nieko blogo nepadarome, ir intimi sfera. Žinoma, E, galima mane stebėti, kai aš esu su savo e, žmona. Tačiau jeigu aš su kita moterim, tai iš tikrųjų aš nebūsiu labai patenkintas. Todėl aš norėčiau išsaugoti savo privatumą. E, tiesiog čia yra, yra ne nekaltumo klausimas, bet klausimas, kaip mes galime apsaugoti savo privačią sferą. Nesvarbu, kur mes su, su kuo esame, su vaikais, su, su e, žmona, e, giminėmis. Iš tikrųjų, tam reikia mūsų pritarimo. Gerai, aš iš tikrųjų neturiu ko slėpti. Tačiau pedagoginio požiūrį tai yra labai blogas dalykas. Aš esu profesorius mokykloje ir e, mano studentai tai yra 19 metų. Jeigu aš, pas, jeigu aš pasakau, kad man nepatinka, kad mane stebi, tai jie juokiasi. Tai iš tikrųjų senamadiška, sako jie, iš tikrųjų mes. E, iš tikrųjų, nieko neslėpiame ir kol mūsų nepagavo, sakykime, darant kažkokį nusikaltimą arba tai, kas mums nepatinka, tada mums tas pats tegul stebi. Taigi, bet tai yra įsibrovimas į mūsų privačią sferą. Tada buvo užduotas klausimas dėl Lisabono sutarties įnašo arba e, poveikio. Lisabonos e, sutartyje e, sakoma, kad visa problema turėtų būti sprendžiama iš naujo. Tai būtų 29 straipsnio darbo grupės galėtų būti darbo veikla peržiūrima. Jeigu mes norime iš tikrųjų daugiau dėmesio skirti duomenų apsaugai, tai mes turime persvarsyti, kaip veiks toliau 29 e, straipsnio darbo grupė, policijos darbo grupė ir kitos darbo grupės. Ir e, galbūt iš tikrųjų visa sistema tokių grupių turėtų būti platesnė, išsamesnė, tačiau, žinoma, ne per daug apimanti. Tačiau dabar E, yra labai simboliška diena pasakyti, kad iš tikrųjų visi procesai gali vykti ir teigiamą linkme. Mes e, jau pastebėjome, kokios yra problemos. Tačiau tik šiandien, tiesą sakant, daug kartų mes svarstėme šį klausimą. Tai yra duomenų apsaugos klausimą. Šį rytą e, mūsų darbo grupės posėdėje aš taip e, apibrėžiau šitą klausimą. Iš pradžių buvo ES e, eksperto pranešimas, kuris važinėja po visas ES šalis, jisai parengė pranešimą, kokia yra situacija valstybės narėse ir ką jisai mano apie tą situaciją. Ir ši, šis pranešimas buvo nu, nusitas į archyvą, buvo uh, santrumpa pateikta šito pranešimo trijų puslapių. Šiame pranešime iš tikrųjų nebuvo labai daug informacijos. Toliau buvo susitarimų projektai. E, ir šiandien ryte mums pasakė, kad visa tai buvo nusista į archyvą. O aš sutikau e, žmogų, kuris man šiandien pasakė, kad iš tikrųjų šią informaciją galima gauti internete o jinai nepateko į archyvą. Va, vadinasi, mes pateikėme informaciją, pranešimą su konfidencialiu priedu, tačiau ši informacija vis dėlto buvo išplatinta. Tai todėl mes susidurime su tam tikromis problemomis susijusiamis su domenų apsauga. Tačiau mes tikimės, kad kitai, kitą mėnesį mes imsimės reikalingų priemonių, kad asmens duomenys būtų e, saugomos, kad būtų saugomi e, kruopščiau. Ir mūsų grupė nenorėtų iš tikrųjų abejoti pačią koncepciją. Mes neprieštaraujame tam, kad būtų kovojama prieš ter terorizmą, bet mes turime kovoti prieš terorizmą ir tuo pačiu metu išsaugoti žmonių asmeninės teisės ir laisvės. Dabar dėl darbuotojų, kurie rūpinasi duomenų apsaugą įmonėse ne tik didelėse, ne tik e, maža, e, vidinio dydžio įmonėse, bet ir valstybinėse įmonėse yra tokie darbuotojai. Kai kuriuose valstybėse narėse, ES ši tendencija yra labai išvystyta. O kai kuriuose valstybės narėse tokių darbuotojų nėra. Ir čia ES galėtų imtis veiklos. Aš jau minėjau tai e, atsakinėdams į kitus klausimus. Kai mes kalbėjome apie teisės įgyvendinimą, čia yra didelis skirtumai. Kai kurios institucijos e, turi didžiulę kompetenciją e, stebėti, kaip laikomasi nuostatų dėl domenų apsaugos ir kontroliuoti tai, jos gali netgi e, skirti baudas, o kitos to neturi. Yra didžiuliai skirtumai tarp institucijų, kaip jos vertina ir prižiūri domenų apsaugą. Vienos samdo ekspertus, pavyzdžiui, kitos institucijos nieko neturi. Aš čia niekam nenorėčiau prieštarauti, tačiau jūs turėtumėte žinoti, kad yra didžiuliai skirtumai tarp atskirų institucijų. Ir tai reikia pasakyti. Man susidaro įspūdis, kad mūsų grupė ir e, būsima grupė turės atlikti svarbų vaidmenį. Gal nelemtingą vaidmenį, tačiau šiuo atveju galima imtis iniciatyvų, kad būtų pasinaudota tokiamis priemonėms, kurios gina duomenų, kurios, e, kuriomis skatinama duomenų apsauga. Žinoma, duomenų apsauga e, ir stebėjimas tai yra pedagoginio požiūriu įdomus e, fenomenas, tačiau e, mes turėjome, turime turėti teisę skirti ir baudas, ir kontroliuoti duomenų apsaugą. Ir mūsų grupė galėtų imtis konsultanto vaidmens, nes yra skirtinga patirtis sukaupta. Ir tą patirtimį galėtų kiti pasinaudoti. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti. Aš manau, kad paskutinis punktas yra labai svarbus. Tai būtent kokį vaidmenį atliks jūsų grupė ateityje. Ir pirmiausia, kokį vaidmenį atliks ir e, duomenų apsaugos pareigūnas ES. Ir aš manau, kad reikėtų jūsų grupę ir šį pareigūną sustiprinti, kalbant apie Europolą, apie duomenų apsikeitimą tarp duomenų, tarp e, valstybių narių. Ir svarbiausia, kalbant apie e, informacijos siuntimą į trečią šalis ir gavimą iš jų. SWIFT sutartis buvo kritikuojama labai, tačiau aš norėčiau pabrėžti e, vieną dalyką. Tai būtent teisėkuros skaidrumas. Aš manau, kad tai yra puikus pavyzdys, kad mes ES leidžiame įstatymus slaptai. Mes kaip Europos parlamentas negalime tam pritarti. šitame, šitoje sutartyje iš, tie, iš tiesų turėtų būti pasakyta, kokia informacija būtų, turėtų būti prieinama e, visuomeniai. Nes visuomenė turi teisę supažinti su jai rūpimą informaciją ir taip pat parlamentas, nes taip tik tai mes galėsime ginti piliečių teisės. Man įdomiausias dabar būtų vienas punktas. Būtent klausimas, kaip mes dabar turime elgtis šioje situacijoje. Jeigu mes dabar ramščio struktūrą savo išardėme, mes diskutavome jau, tai kokie yra mažiausi standartai domenų apsaugos arba piliečių apsaugos srityje. Ir man susidaro įspūdis, kad būtų prasminga e, domenų apsaugos e, direktyva, kuri yra pirmąją ramstyje, kuri galėtų būti patikslinta, jinai galėtų būti mūsų teisinių pagrindų bendradarbiavimų trečiajame ramstyje. Tose srityse, kaip pavyzdžiui, informacijos mainai saugumo srityje ir kartu e, su e, tarybos konvencija 108, Europos tarybos e, konvencija, galėtume ją pasinaudoti ir nustatyti, kur gali būti taikomos išimtis, taikant valstybei narį tam tikras saugumo priemonės. Ir mes galėtume tokiu atveju pasakyti, taip negalima elgtis. Ir mes galėtume nustatyti tam tikras konkrečias domenų apsaugos priemonės. Ir aš norėčiau paklausti, galbūt mes iš pirmo ramščio galėtume paimti duomenų apsaugos direktyvą ir panaudoti trečiam ramstyje, ramstyje kalbėdami apie saugumo sritį dar man trūksta vieno punkto. Čia darybose man labai svarbus šitas punktas. Čia kalbėti gal svarbiausia yra ne apie e, duomenų apsaugą ar apie asmens duomenų apsaugą, bet e, apie, apie tai, kad e, teismai būtų nepriklausomi, kad būtų kiekvienam suteikta teisė kreiptis į teismą, kad nebūtų taikoma visuotinė kontrolė. Ačiū, e, panė Albrėti. Gal leiskite man pasteikti pastabą. Jūs e, pasakėte, kad mums reikia sustiprinti įdipės. Ir galbūt jūs norėtumėt pasakyti, kad 29 straipsnio grupę reikėtų sustiprinti, nes jeigu palyginti su kontrolės institucijomis kitose valstybės narėse, tai nacionalinėmis kontrolės institucijomis, pavyzdžiui, finansinėse rinkose, jos bus sustiprinamos Ir aš manau, kad e, e, bendradarbiavimas saugumo srityje tų institucijų, pavyzdžiui, policijos institucijų bendradarbiavimas turėtų būti subalansuotas. Manau, kad tai yra būsimas jūsų grupės vaidmuo ES. Ir duomenų apsaugos pareigūnas galėtų uh, iš tikrųjų atkreipti dėmesį į tuos, į tuos šimtus tūkstančių pažeidimų ir juos ištirti. Euh, avant de répondre à cette question, j'ai oublié de répondre à votre question à propos d'ISO tout à l'heure. Pardonnez-moi. Prieš atsakydamas į paskutinį klausimą, aš prisiminiau, kad neatsakiau į jūsų vieną iš klausimų. E, aš noriu, jūs klausite apie tarptautinę standartų organizaciją. Noriu pasakyti, kad komisija nedalyvauja jos darbe. Yra nacionalinės standartų organizacijos, gal 150-200 tokių organizacijų. Ir jos EBPO e ir APEC E, pagrindu. Mūsų darbas buvo tik tai paprašyti vieno iš mūsų komandos atstovo 29 komiteto darbo grupėje e, dalyvauti ten, bet šiaip mes turime e, savo nuomonę perteikti per savo draugus iš nacionalinių atstovybių. Viskas yra ganėtinai sudėtinga, aš nenoriu čia nieko kritikuoti, bet atsirado problemų ir buvo sunku dėl komunikacijos. Gali būti pasaulinio e, mastu pripažįstama organizacija šioje srityje ir man būtų visai malonu e, pagalvoti apie principus kurie turėtų būti taikomi, bet mes, pavyzdžiui, užtikriname aukščiausią apsaugą pasaulyje ir į tai ne visada atsižvelgiama. Dėl kitų klausimų. Būsimasis 29 mm, kom, straipsnio komiteto pirmininkas, aš manau, ir kiti pareigūnai sugebės pasaky, patarti, kaip reikia kurtis struktūras, kad jos e, pristaikytų prie institucinių dalykų susijusių su Lisabono sutartimi. Technologinis aspektas, aišku, yra kitas dalykas. Technologijos e, vaidina labai svarbu vaidmenį kasdien mūsų gyvenime. Dabar vyksta institucinė peržiūra ir mes turime labai atsargiai elgtis ir užsitikrinti teisingus sprendimus. E, dėl paskutinio pastebėjimo. E, asmens duomenų apsauga galbūt yra visiems aiškus dalykas ir galbūt aš čia e, pasakoju viską ir taip gerai išmantiems žmonėms, bet mums reikia ir toliau apginti pagrindinės laisvės situacijoje, kuri gal skirsis nuo dabartinės visuomenės struktūros skaitmeninės technologijos tampa mūsų kasdienybės dalimi. Mums tai patinka ar nepatinka, mes kasdien turėsime e, ryšį su jomis. Mes taip pat norime naudotis raiškos žodžio laisvę ir kitoje visuomeninėje santvarkoje ar kitoje visuo, visuomenėje tai gali būti jau traktuojama visai kitaip. Aš e, apgailestauju, kad Tik tai 13 iš valstybių narių yra nusprendusios į Konstituciją rašyti duomens apsaugos dalykus. Man regis, ES būtina imtis čia priemonių ir pademonstruoti, kad duomenų apsauga yra mūsų laisvių e, būtina sąlyga. Ačiū Jums už tai. Mes e, turėtume Jums paploti už pasisakymą. Mes e, dirbame gana sparčiai ir kitas darbo tvarkės punktas turėtų būti balsavimas. Jis numatytas be, po 5.15. Aš nenorėčiau e, dabar atimti galimybės balsuoti iš kolegų, kurių nėra, nes iš anksto mums paskelbėme, kad balsuosime po 5.15, taigi siūlau padaryti per traukėlę. Susirinkite po 5.15, atsineškite balsavimo korteles ir tuomet balsuosime. about the old man. entendido.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

Colleagues, it's almost a quarter past five. Kolegos, jau beveik penkiolika po penkių. Okay, colleagues, can we, can we start? Taigi, kolegos, pradėkime. Nežinau, turiu visus dokumentus. Taigi, balsavimas. Prašom visus susėsti. Uh, svarstysime du pasiūlymus dėl klausimų žodžių. Pirmojo neturiu teksto. Jį jis buvo parengtas e, kartu sutarus su moterų reikalų komitetu, tai yra dėl e, prekybos žmonėmis. Toks klausimas leistų mums surenkti su taryba ir komisija diskusijas per plenarinę sesiją. Matau, kad yra viena iš pranešėjų čia. Galbūt jį labai labai trumpai galėtų mums pristatyti klausimą ir tada mes balsuosime. Prašom. Labai ačiū, pirmininkė. Įsigaliojus Lisabono sutarčiai šiandieną, mano nuomonė, parlamentas turės E, daug daugiau galių ir tokiuose srityse kaip e, kovos su žmonėmis prevencija turės e, bendro sprendimo galės. Reikėtų, kad komisija parengtų naujas pasiūlymą ir tai būtų pasiūlymas dėl naujos direktyvos, ne pagrindų sprendimo. Tas bus padaryta kitais metais. Šiandien surengiau du sustikimus su piliečių laisvių ir moterų reikalų komitetu komitetų šešėniais pranešėjais ir mes norėjome paklausti komisijos, koks bus turinys to pasiūlymo. Jūs e, esate gavę tekstą mūsų klausimą, tikiuosi jam pritarsime. E, klausimas taip pat turėtų būti susijęs su rezoliucija, kuri galėtų gruodį ar sausį būti priimta per Strasbūro sesiją. Klausimas yra gana paprastas. Kaip kovosime su uh, priekybą žmonėmis iš holistinių perspektyvų žiūrint. Tai yra ne tik tai teisės, bet ir migracijos klausimas. Ir reikia pagalvoti apie šio nusikaltimo rimtumą ir nustatyti bausmes tiems, kas vykdo tokius nusikaltimus. Ir taip pat reikia paklausti, kokiu bus veiksmų įmamas, ypač siekiant apsaugoti nepilnamečius. ES valstybės narės turi atsižvelgti į tuos, kurie tampa prekybos žmonėmis aukos. Visi nariai e, gavo jau tekstą ir mes dabar turime balsuoti dėl to teksto, tai galbūt jūs galėtumėte trumpiau, sako pirmininkė. Galbūt galėčiau paklausti komisijos ir tarybos atstovų, ar būtų tai įmanoma. Bet prašyčiau tada komisijos e, labai trumpai kalbėti, ar tai susijęs su balsavimu, nes visi dabar laukia balsavimo. Ne, tai galbūt e, kitą progą paklausiu. Ar dabar e, galime balsuoti dėl šio klausimo, o paskui e, jūsų klausimas komisijai e, bus, būtų pateiktas, kai turėsime, surenksime diskusiją per plenarinę sesiją. Ar gerai? Gerai, man atrodo, liberalai nori dar pasisakyti Žanin. mes norime, kad vienas taškas C dėl to punkto būtų balsuojama dalimis atskiro balsavimo norime. Pirmiausia, ar galime balsuoti dėl vienas taškas C pastraipos, o paskui dėl viso klausimo žodžių. Gerai, vis tik man atrodo nereikės kol kas elektroninio balsavimo. Taigi, kas už tai, kad vienas taškas C e, pastraipa būtų traukta, kas prieš? Niekas nesusilaikė. Vienas. Gerai. Patvirtinta. Dabar gal galime balsuoti dėl viso klausimo žodžiu. Kosuškas prieš. Susilaikė. Priimtas. Taigi pateiksime šį klausimą plenarniai sesijai. Kitas klausimas yra dėl procesinių teisių baudžiamosiose bylose. Pranešė yra Sara Latford, jeigu neklystu, taip? Aš esu teisi. Gerai, visuomet gerai. Gal labai labai trumpai pristatytumėte klausimą, paskui balsuosime. Aš norėčiau, kad pirmininkaujanti e, šalis ir komisija pasisakytų prieš balsuojant. Kaip prisimenate, aš parengiau pranešimo projektą dėl vertimo žodžių raštu. Jis nebuvo patvirtintas, o šiandien įsigalioja Lisabonos sutartis. Taigi klausimai susiję su tuo, ką darysime toliau. Šiandien vyko Teisingumo ministrų taryba ir man labai įdomu būtų sužinėti, sužinoti konkrečiai, kas vyksta, nes bet kokią priemonę reikia iš naujo pateikti. Turime priemonių planą, turime atskirą pasiūlymą ir tie klausimai susiję su tolesniais veiksmais. Parlamentas nori išlaikyti pagreitį, ar komisija, pavyzdžiui, pateiks dabar naują pasiūlymą, valstybės narės, gal, narės galbūt norės pateikti pasiūlymą. Taigi būčiau labai dėkinga, jeigu taryba dabar pateiktų paaiškinimą. Ir dar būtų labai malonu, jeigu šešėliniai pranešėjai, kurie e, būtų linkę pasirašyti e, po šio klausimu, tą padarytų. Taigi, ar švedijos atstovai galėtų atsakyti šį klausimą? Labai ačiū. Iš tikrųjų, vakar ir šiandien vyko taryba, bet jokių oficialių sprendimų nebuvo e, priimta. Aišku, kad turinys yra labai svarbus ir valstybės narės ir komisija nori šiais klausimais dirbti glaudžiau su parlamentu šioje srityje, bet šiandien neprimta jokio oficialaus sprendimo. Mes jums e, iškart pranešime, kai tik ką nors konkretaus sužinosime šio klausimo. Dėkoju. E, Sara, ar klausimas tebe lieka aktualus? Aš vis tik tai e, paprašyčiau, kad komitetas patvirtintų klausimo tekstą matome, kad yra lauštiniai skliaustai, kur kreipiamasi į komisiją. Galbūt e, leistė man paskui šiek tiek pakoreguoti redakciškai tą tekstą. Bet jei kadangi kitos institucijos nesako aiškiai, ką jos ketina daryti, tai aš norėčiau, kad šie klausimai būtų įrašyti į plenarnės sesijos darbo tvarkę. Uh, Aš supratau, kad komisija nori dar trumpai pasisakyti. Taip? Ačiū. Aš norėčiau pridurti keletą pastabų prie pirmininkaujančios valstybės atstovės pasisakymo. Komisija nori teikti pasiūlymą remdamasi e, Liepos 8 dienos tekstu, o ne tekst, spalio 23 dienos tekstu, dėl kurio buvo susitarta. Ir e, to tai bus padaryta, kai pradės dirbti naujoji komisija. O kai ji pradės dirbti, ji ir pateiks pasiūlymą remdamasi savo pirminių pasiūlymų, bet tikėtina, kad anksčiausiai jis galėtų pasirodyti vasaro mėnesio pradžioje, nes kurį laiką tikriausiai būsime be vadovybės. Pone Latford, Ar mes balsuojame dėl abiejų klausimų? Manau, kad taip. Vien tam, kad atkreiptume dėmesį visų iš šias sritis. Atrodo, kad nėra galimybės balsuoti dėl jų gruodžio mėnesį, tai teks perkelti į sausio mėnesį. Šiek tiek gaila dėl to, bet jei mes pakankamai daug žinosime, uh, Iki to laiko viskas bus gerai, bet aš manau, kad reikia išlaikyti spaudimą komisijai. Džiugu, kad nieko nebuvo pasakyta apie e, naujo poveikio vertinimo, naujo poveikio vertinimo studiją. A, dabar suprantu, viskas tampa aišku. Jeigu komisija teiks pasiūlymą pagal savo pirminį pasiūlymą, ji neprivalės parengti dar vieno poveikio vertinimo dar vienos poveikio vertinimo studijos, nes kitaip viskas užsitęstų dar pusę metų. Atrodo, kad įvykiai šiek tiek, kad viskas yra šiek tiek kitaip. Iš ties atrodo, kad viskas vyks sparčiau ir paprasčiau, nors paprastai aš pasisakau už komisijos pasiūlymus, bet uh, galbūt šiuo vieninteliu išskirtiniu, šiuo išskirtiniu atveju šimtinai parlamento narių pasiūlymas būtų spartesnis to klausimo išnagrinėjimo būdas. Ar norite dar pasisakyti prieš balsavimą? Eh, sí, eh, yo apoyo la, la, las preguntas de la. Aš palaikau klausimus žodžiu Pone Latford minėjo, kad labai svarbu išlaikyti to pasiūlymo dvasę. Ir tai svarbu ir šaliai, kuri perims pirmininkavimą, nes mums tai yra labai aktuolus klausimas. Nes tai turėtų būti vienu iš prioritetų tolimesnėme darbe. kad galėtumėme tą klausimą spręsti kiek manoma sparčiau. Ar dabar galime balsuoti viename. Ba Vienu balsavimu balsuojame dėl šių klausimų ir poniai Latford sutikėme šiek tiek uh, laisvės uh, redakciniam darbui. Taigi, kas už tai, kad tiktume tuos klausimus? Prieš? Susilaikė? Patvirtinom. Uh, Atrodo, kad tuo ir baigėme šiandienos darbą. Dėkoju visiems ir sutiksime rytoj 9 val. ryto. Ne, dar vienas labai svarbus pranešimas, sako pirmininkė.